namely access to prisoners. Thank you. Thank you, Madam Andrekine. Thank you, Madam Chair. I will speak Lithuanian today. Uh, Pirmiausiai norėčiau padėkoti visiems kalbėtojams ir iš tikrųjų buvo labai įdomu jūsų klausyti. Uh, pone Levkov, uh, man atrodo, du dalykai buvo labai svarbus uh, du svarbus dalykai buvo pasakyti jūsų kalboje. Pirmiausiai apie baimės atmosferą, kuri vyrauja toje šalyje. Ir kodėl, kodėl, ko, kodėl e, kovoti su problemomis yra daug sunkiau negu kitur, ypati, dėl, kaip tik dėl tos atmosferos. Antras dalykas, kuris man atrodo yra labai svarbus, yra jūsų pareiškimas kad e, e, iš ES politikos pastaruosius penkerius metus žmogaus teisės buvo iškritę. Tuo tarpu Europos išorės veiksmų tarnybos atstovas tvirtina, kad ES turi netgi strategiją, žmogaus teisų strategiją Etijopijai, kuri buvo priimta 2010 metais. Ir klausydamas šitų dviejų pareiškimų, aš iš tikrųjų galvoju, kuo mes šiandien turėtumėm tikėti. Ar e, aukštosios įgaliotinės atstovais iš Europos išorės veiksmų tarnybos ar nevyriausybinio organizacijų atstovėmis, kurios kalba apie iš tikrųjų labai sudėtingą kritišką padėtį Etijopijoje, apie tūkstančius įkalintų žmonių, kankinamų žmonių žmonės ir, ir, ir kitus labai grubius žmogaus teisų pažeidimus. Ir, e, Ir iš tikrųjų galvoju, nu, nu, noriu jūsų paprašyti, ponė Levkov, pakomentuoti ES žmogaus teisų strategiją Etijopijai ir ypatingai jos įgyventinimą. Nes jeigu tokia strategija yra, tai mums reikėtų tikėtis, kad ji yra ne tik tai uh, popieriuje, bet kad ji yra įgyvendinama. Kokia jūsų nuomonė apie tai? Na ir e, aš irgi noriu pasakyti, ką mano kolegė Ana Gomeš pasakė. Jeigu mes taip dažnai kalbame, jog visą ES užsienio ir saugumo politiką, e, kaip, kaip e, žmogaus teisų problematika, ji, ji, ji, reiškia, ji, ji yra pati svarbiausia jos dalis. Tai, tai, tai